kolegos. Pirmininkas manęs paprašė paskelbti štai tokius pareiškimus jo vardu. Gerbiami kolegos, sekmadienį yra tarptautinė kovos e, prieš smurtą, prieš moteris diena. Šis e, reiškinys dėja dar egzistuoja visame pasaulyje, skaitant ir Europos Sąjungą. E, moterims smurtas, nuo kurio kenčia moteris, nėra sustabdomas prie kokių nors sienų, nėra jokių ribų. E, moteris dažnai būna e, būtinio smurto aukomis. Kitaip tariant, turime kalbėti apie seksualinį, e, fizinį ir moralinį smurtą. Norėčiau paminėti pirmąjį straipsnį e, iš Europos e, pagrindinių teisių hartijos. Žmogaus orumas turi būti gerbiamas. Kiekvienas asmo turi teisę į e, fizinę sveikatą. Mes Europos parlamente ėmėmės priemonių ir minimalių standartų aukoms apsaugoti. Tai yra tos priemonės, kurios tebėra esminės, bet dar daug ką reikia padaryti. Turime kovoti, kad tas smurtas išnyktų. Būtent dėl to visi kartu ir moteris, ir vyrai turime kovoti su šiuo reiškiniu. Būtina taikyti numatytas priemonės ir būtina numatyti, reik, numatytą finansavimą mūsų programoms. Valstybės narės ir pilietinės vis organizacijos turi dirbti kartu, kad būtų galima parengti kovos su smurtu prieš moteris strategiją. Tiek būtų pirmininko pareiškimo. Pone Guliach, dėl vedimo tvarkos. Taip, ponė pirmininkė. Aš manau, kad iš tikrųjų linksma skelbti pareiškimus E, kurie daromi tą dieną, kai dabar taryba priims sprendimą ir matysime, kad Europos centrinio banko valdyboje nėra nei vienos moters. Tad šiandieninis pareiškimas labai linksmas. Dėkoju, ponė Gulia. Manau, kad e, pagal reglamentą žodžio prašyti galima tada, kai pagal reglamentą norima kažką pasakyti. Džiaugiamės matydami salėje delegaciją iš Šveicarijos, kurie atvyko mūsų aplankyti, e, nacionalinė taryba, e, nacionalinės tarybos atstovai yra čia. Sveikinu poną Valsą ir jo vadovaujamą delegaciją.